darbo tvarkės punkto. Tai yra pasiūlymas dėl um, Atlantinių silkių išteklių esančių į vakarus nuo Škotijos ir šių išteklių žvejybos būdų daugiamečio plano. Taigi turime Škotijos atstovą, panas Stevenson, žodis jam. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai dalį. Pirmininkaujantį Daniją prieš kelias savaitės man pranešė, kad nebus naujo svarstymo dėl mano pranešimo, dėl e, Atlantinių silkių išteklių paskirstimo. Turiu pasakyti, kad šis klausimas siejasi su pono Gelger pranešimu dėl e, skumbrių E, vakarų Atlantė išteklių pastik, pa, paskirstimo. Taip pat e, ponios Barandika pranešimas dėl ančiuvių vakarų Viskajos įlankoje išteklių paskirstimo taip pat yra blokuotas. Turiu pasakyti, kad e, yra blokuojamas visų mūsų parlamento komitetų darbas kai yra kilę ginčiai dėl deleguotojų aktų ir gyvendinimo aktų. Kiek suprantu, taryba atsisako sutikti, kad pagal Lisabono sutarties nuostatas e, taryba nebeturi savarankiškos teisės spręsti dėl šių klausimų ir savo pranešime dėl e, e, į vakarus nuo Škotijos esančių silkių išteklių aš E, tvirtinu, kad daugiamečiai planai turi e, būti tvirtinami konsultuojantis su e, žuvinkystės mokslo technikos ir ekonomikos komitetu ir taip pat pelaginių žuvų regione patariamąją tarybą. Mm, taryba ir parlamentas gali vetuoti komisijos pasiūlymus pagal deleguotus teisės aktus. Alternatyva yra remtis įgyvendinimo aktais. Čia tarybai tenka svaresnis vaidmuo, sprendžiant dėl daugiamečių e, planų ir šiuo atveju parlamentas gali tik konsultuoti komisiją, teikti rekomendacijas komisijai ir tos rekomendacijas galima e, reku, e, ignoruoti. Taigi, darbo darbas yra atliekamas darbo grupėse, oficialiuose darbo grupėse, joms tenka atsakomybė už visus daugiamečius planus. E, taip yra pagal 43 straipsnio 3 dalį e, Lisabono sutarties. E, tas straipsnis suteikia toms grupėms visapusišką kompetenciją. Tačiau parlamentas gali dalyvauti šiame procese pagal 43 straipsnio antrą dalį tai yra įprastinė teisėkuros procedūra ir jeigu taryba su. Tačiau turiu pasakyti, kad taryba e, griežtai priešinasi deleguotojų teisės aktų naudojimui ir situa... mes ir toliau esame mm, aklavėtėje. Ir turiu pasakyti, kad toks teisėkuros procedūrų blokavimas yra labai pavojingas. Jis mm, neleidžia užtikrinti stabilumo rinkoje ir neužtikrina ilgalaikio tikrumo žvėjams. Daugiamečiai žvejybos planai turi būti numatyti dėl pagrindinių komercinių žuvų išteklių. Ir kaip galima teikti, kad nepakanka e, daugiametėje finansinėje programoje pakankamai lėšų, kad būtų galima subsidijuoti naujus žvejybos laivus, kai mes negalime užtikrinti e, žvejams e, e, galimybių skolintis iš bankų, e, E, imti paskolas iš bankų laivams modernizuoti. Turiu pasakyti, kad ne vienas ES bankas krizės sąlygomis neskolins žvėjui iki 2 milijonų eurų. E, naujam laivui statyti, jeigu žvėjys neparodys, kad egzistuoja daugiametis e, išteklių planas, kuris užtikrintų išteklių tvarumą. Dabartinė situacija yra nepriimtina ir e, kelia pavojų visam bendros žuvininkystės politikos reformų procesui. Panašu, kad gali kilti krizė ir dėl to nukentės visas BŽP reformos tvarkaraštis ir po 2014 m. sausio 1 dienos nebeliks jokio pagrindo BŽP reformai. Taigi labai svarbu dabar išspręsti šį klausimą ir aš labai tikiuosi, kad pirmininkausiantis Kipras e, taryboje pasistengs e, išbristi iš šios teisėkuros e, aklavėtės. Ačiū dabar žodis komisijos nariui daly. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti ponui Stevenson ir žuvininkystės komitetui už darbą šio pasiūlymo atžvilgiu. Šio pasiūlymu mes prideriname Atlantinių silkių išteklių esančių į vakarus nuo Škotijos valdymo planus prie Lisabono sutarties. Kaip ir ankstesnių valdymo planų atveju, mes matome, kad kyla grėsmė, kad parlamentas ir taryba nesugebės pasiekti institucinio sutarimo. Sveikiname tai, kad parlamentas visiškai pasinaudoja teisėmis pagal Lisabono sutartį. Kaip mano kolega, komisaras Daminakį pasakė, komisija visiškai pritarė parlamento pozicijai, kad daugiamečiai valdymo planai turėtų būti patvirtinti prastinė teisėkuros procedūra. Taip pat norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad pritarė komisijos įgaliojimams koreguoti valdymo planų parametrus atsiradus naujiems moksliniams duomenims. Tai padės užtikrinti, kad valdymo planai bus keičiami ir visuomet atspindės turimą mokslinę informaciją. Dėl konkrečių pakeitimų pasiūlymų. Dėl planų kurie yra taikomi ištekliams ir teritorijoms. Pateikto, pateiktas pasiūlymas yra geras. Dėl komisijai suteiktų įgaliojimų trukmės. Pasiūlymas dėl trejų metų įgaliojimų suteikimo laikotarpio yra taip pat priimtinas. Tačiau valdymo planų peržiūra ir vertinimas apima keturių metų ciklą. Todėl būtų geriau abu laikotarpius suderinti. Galiausiai norėčiau sureaguoti dėl pasiūlymo kuriuo komisija prieš patvirtindama deleguotus aktus privalės konsultuotis su žuvininkystės mokslinių, techninių ir ekonominių klausimų komitetu ir su Šiaurės vakarų vandenų regione patariamąją tarybą. Remiantis bendra deklaracija dėl deleguotų aktų, dėl kurios susitarė parlamentas taryba ir komisija pereitų metų gegužę, komisija privalo parengiamųjų darbų metu konsultuoti su ekspertais prieš patvirtindama deleguotus aktus pasiūlytas pakeitimas reikalautų daugiau iš komisijos ir ribotų jos teisę ieškoti geriausio patarimo kiekvienu atveju. Todėl šiam pakeitimui pritarti negalime. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui ir žuvininkystės komitetui už darbą. Laukiu tolesnių diskusijų. Dėkoju. Ačiū komisarui. Toliau frakcijų vardu EPP frakcijos vardu kalbės ponas Kūna. Danke, Herr Präsident. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti mm, pranešėjui ponui Stevenson už parengtą tokį pranešimą, kur kalbam apie žuvininkystės politiką Europoje Mm, labai rimtai kalbama šiais klausimais ir e, ypač Atlantinių silkių išteklių į vakarus nuo Škotijos klausimas yra puikus pavyzdys. Šiuo metu mes turime, aišku, dirbti bendros žuvininkystės politikos srityje daug efektyviau ir ypač galvojant apie 2014-2020 metų laikotarpį. Tai yra visiškai aišku dabar, manau, kad kalbant apie šių žuvų išteklius atitinkamuose Atlanto regionuose, įvertinant visas kvotas, kiekius aišku, reikia galvoti apie maksimalų efektyvumą ir reikia užtikrinti, kad tų žuvų išteklių būtų ir ateityje, kad mūsų žvėjai ateityje turėtų ką sugauti ir turėtų iš ko gyventi. Reikia nepamiršti, aišku, išmetamos žuvies klausimo. Esami ištekliai turi būti naudojami efektyviau, kalbant pavyzdžiui apie žvejybos teisų perdavimą kas, e, e, kokia, kokioje situacijoje yra mažos įmonės. Dažnai joms tenka tiesiog užbaigti savo veiklą, uždaryti savo verslą. O kaip su regioninėmis žuvininkystės organizacijomis? Ne viską gal reikia centralizuoti, daugiau įgaliojimų gal reikia perduoti šiems lygmenims. Ir ne vien tik tai mokslas čia yra svarbus yra ir e, raktai, yra žuvų regionės patariamosios tarybos, kurios turi ypatingai daug patirties sukaupusio šią srityje. Ponas Jensen, man atrodo, labai puikiai padirbėjo renkdama šį pranešimą. Ir mes Atlantinių silkių apibrieštyje turime atsižvelgti į tai, kad tai yra migruojantis ištekliai taip pat. Ačiū. Kun. Socialistų demokratų vardu Panas Milana vienai minutį. Grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimą. Jame apskritai kalbama apie du klausimus. Na, nekalbama vien apie paprastą Atlantinių silkių daugiametinį valdymo planą, kalbama apie įvairių žviejų ateitį. Taip pat ir uh, siekiant taip pat siekiant užtikrinti, kad ir ištekliai būtų apsaugoti. E, ir sakoma, kad dauguma klausimų turėtų būti reglamentuojami deleguotųjų aktų procedūrą. Turime priversti tarybą vadovautis tuo, ką numato Lisabono sutartis. Atėjo laikas Europos parlamentui griežčiau e, kalbėti su taryba e, žuvininkystės klausimais Ir manau, kad na, mūsų pozicija e, dėl deleguotųjų aktų turi būti daug griežtesnė. E, mes tiesiog norime, kad turi būti mums suteiktos tinkamos teisės pagal Lisabono sutartį ir kad šių klausimų reglamentavimui turėtų būti taikoma įprastinė teisėkūros e, procedūra. Nes na, šis klausimas iš tiesų yra labai aktualus. Bet kuriuo atveju reikia, kad būtų užtikrintos Europos parlamento teisės. Ačiū, ponai Milana. Dabar žodį suteiksiu ponai Galaheriui, e, Alde frakcijos vardu dvi minutėm. Sveikinu pana Stevenson parengus ir pristačius šį pranešimą. Uh, visiškai remiu rekomendacijas, kurios yra tame pranešime sudėtos, ypač tai, kad reikia konsultuoti su pelaginių žuvų regioninėmis patariamosiomis tarybomis ir žuvinkytės mokslo technikos ekonomikos komitetu. Iš tikrųjų, jų patirtis yra labai vertinga, kai na kalba apie tvarų žuvininkystės valdymą. Pranešėjas labai aiškiai mini įprastinę teisėkuros procedūrą. Tai, kad taryba atsisako laikytis Lisabono sutarties nuostatų, kai komisaras sakė daly, reiškia, kad tai yra institucijų nesutarimas ir taryba siekia įgyti daugiau galių žuvininkystės rytyje, tvario žuvininkystės rytyje. Ir kaip pranešėjas, kuris rengiau panašų pranešimą dėl vakarų Atlanto skumbrių, aš patyriau lygiai tokią pačią problemą. Ir aišku, tai yra krizė ją reikia išspręsti kaip galima greičiau. Galbūt šiai šaliai, kol dabartiniai šaliai pirmininkaujant nepavyks to išspręsti, bet aš tikiuosi, kad kai Kipras perims pirmininkavimą, tikrai jis imsi šio klausimo rimtai ir išspręs tą problemą. Ir reikia, kad būtų bet kokios nuorodos išimtos į tarybos valdymo galės dėl skumbrės, nes skumbrių neršto e, situacija yra aiškiai žinoma ir turime to vadovautis. Ironiška yra, mes susitarėme dėl e, kvotų, pavyzdžiui, e, skumbrėms, bet taryba vis tiek laikosi to principo. Mes tikrai negalime su tuo sutikti. Vakar, pavyzdžiui, Luksemburgo e, sprendimai, kokie buvo, matėme išvadas tarybos posėdžio, visiškai buvo ne, nepaisoma Europos parlamento kaip vienos iš teisės aktų leidybos institucijos įgaliojimų bendro žuvininkystės politikos rytyje. Mes visi remiame tai, kad reikia mažinti išmetamo žuvies kiekį ir tarybos o, pozicija šio klausimu yra visiškai netinkama. Reikia mažinti, aišku, kad sugalvoti gaunamos išmetamos žuvies kiekį, e, ypač kai na, kalba apie jos iškrovimą um, uostose. Mes turime siekti, e, kaip galima mažiau e, žuvies išnaikinti, kad ji galėtų atsikurti, kad ištekliai galėtų būti išsaugoti. Mūsų problema, aišku, skirtumai visi mūsų pozicijų yra su taryba, ne su komisija. Taigi aš tikiuosi, kad labai aiški bus šio ryto diskusijų žinia pasiūsta taryba ir leis išspręsti šias problemas. Ačiū. Toliau žaliųjų frakcijos vardu e, ponas Hakton. Ačiū pirmininkė. Na, mes norėtume paremti pranešimą, kuris, dėl kurio buvo vieninkai balsuojama komitete. E, na, klausimas e, kaip ir nebuvo kontroversiškas. Pranešime autorius kalba, kad turi būti užtikrintos parlamento teisės pagal Lisabono sutartį. Lisabono sutartis na, iš tiesų sukūrė nepageidaujamą e, situaciją, yra susi, kuri yra susijusi su sprendimais e, primamais dėl žuvų valdymo. Aš manau, kad e, na, reikėtų keisti apskritai e, žuvų valdymo sistemą, atsisakant e, tų struktūrų, kurios pavedė mus praeitie. Tuo pat metu reikia užtikrinti ES institucijų teisės. Reikėtų sukurti tokį sprendimų e, procesą, kuris veiktų ir pasiektų tikslų. Aš laikausi nuomonės, kad tokiu atveju reikėtų užtikrinti maksimalų decentralizavimą, kad žuvininkų žvėjų organizacijos galėtų na, patys prisidėti prie išteklių saugojimo savo pačių naudai. Yra sakoma, kad remiantis Lesabono sutarties negalima numatyti tokio decentralizuoto sprendimo, tačiau mes laikomės kitokio požiūrio. E, yra labai daug neiškumų dėl ES institucijų teisių. Ir Europos parlamentas dalyvauja BŽUP e, reformos procese ir tikiuosi, kad apga, apgins e, žuv, žvėjų organizacijas, atsižvelgiant į jų interesus. Visų pirmiausia. Nes, kaip sakiau, centralizuoto valdymo sistemos nepasiteisino praeitįje. Ačiū ponui Hafton, o dabar norėčiau suteikti žodį Harton. Ačiū pirmininkė. Prieš keletą metų PVV partija pasakė, kad na, Lisabono sutartis tikrai prives ES prie aklavitas. Atrodo, kad na, dabar jų žodžiai kaip ir pildosi. Lisabono sutartis e, numatė daugiau e, įpareigojimų komisijai nei pradžioj buvo mat, nu, galvota. Šiuo atveju mes kalbame apie e, vakarų Atlanto silkę ir na, reikia apsispręsti, kokia institucija turės priimti sprendimus dėl maksimalaus sugavimo lygių ir panašiai. Ar parlamentas mano, kad gali reglamentuoti biologinius vakarų Atlanto silkės e, dalykus? Taip pat PVV frakcija laikosi nuomonės, kad e, žuvininkystės politika turi būti sugražinta į nacionalinį lygmenį, nes valstybės narės tvarkosi su šiais klausimais daug geriau nei ES. Ačiū ponui Harton. Dabar suteiksime žodį kitiems kalbėtojams. Visų pirma, Žodis ponui Kadek. Euh, Pirmininkė, komisarė, kolegos, noriu padėkoti Stuart Stevenson parengus šį pranešimą dėl Atlantinių silkių išteklių daugiamečio valdymo plano į vakarus nuo Škotijos ir labai svarbu, kad tai būtų bendro sprendimo procedūra. Aš sveikinu, kad iš tikrųjų daug dėmesio yra skirta e, daugiamečiui valdymo planui. Tai yra labai svarbu. Mūsų pagrindinis tikslas yra išsaugoti žuvų išteklius, kaip kolegos ir sakė. Ta tiksla bus galima pasiekti tik tai dirbant e, nuosekliai, su, glaudžiai bendarbiaujant su to sektoriaus organizacijomis. Ir iš tikrųjų iš tarybos parodytas signalas yra labai neigiamas. Aš noriu pabrėžti, kad Mm, pagal atliktą reformą parlamentas priima sprendimus teisės aktų lygybos rytyje kartu su taryba. O toks žingsnis, kokį žengia taryba, yra labai pavojingas žuvininkystės politikos rytyje. Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų tai yra nuosekliai atsisakoma e, įsiklausyti į parlamento poziciją. Manau, kad reikia laikytis pragmatiško požiūrio ir komisijos pasiūlyme uh, yra siūloma perduoti e, perleisti žvejybos leidimus, tačiau tai yra labai pavojingas žingsnis, kai kalbama apie um, išteklių valdymą. Jeigu tik tai rinka viską valdo, tai mes matome, kokia šiandien yra situacija. Mes tikrai negalėsime įvykdyti tikrai e, efektyvios ir teisingos reformos žuvininkystės uh, srityje. Ačiū nematau pono Mirski salėje, todėl suteiksiu žodį ponui Deivis pusantros minutės. Vakar 4.30 minučių e, Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrai baigė diskusijas dėl bendros žuvininkystės politikos. Ir lab, labai akcentavo tai, kad reikėtų atsižvelgti į kiekvieną žvejybos išteklių remiantis daugiamečiais žvejybos planais. Ir iš tikrųjų tai yra veikmainiavimas, nes yra daugiame, blokuojamas daugiamečių planų kūrimas. Taryba nori ir toliau turėti galimybę leisti ministrams nustatyti kvotas ir didžiausius leistinus sugauti kiekius. Mes žinome, kad jiems daug, metams bėgant puikiai sekėsi, nes jie daugybę kartų nustatė uh, daug didesnės kvotas nei leidžia mokslinės rekomendacijos, dėl to mūsų ištekliai yra taip išeikvoti. Akivaizdu, kad norima truputį surišti ministrų rankas, kad jie įsipareigotų laikytis daugiamečių planų. Mes pripažįstame tai, kas pasakyta sutartyje. Iš tikrųjų, vyko ginčiai dėl tarybos ir parlamento galių tos ginčius reikia išspręsti ir tai pavyks padaryti tik tada, kai susėsime prie vieno stalo ir dėrėsimės. Struan Stevenson sakė, kad jis laukia Kipro pirmininkavimo, kad Kipras įtrauktų tai į darbo tvarkę, bet aš dabar žvelgiu į pirmininkaujančią Daniją, jūs dar turite dvi savaitės, jūs galbūt nerasite sprendimo, bet bent jau numatykite procedūrą, kaip būtų galima pasiekti sprendimą. Kuo greičiau taryba ir parlamentas susės prie dėrybų stalo, tuo greičiau mes įtrauksime daugiamečių žvejybos planus į žuvininkystės politiką. Pone Deivis, Ponas Hartong nori pateikti Jums klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate? Ponas Hartong. Turiu vieno Niderlandų laikraščio straipsnį. Jame pasakyta, kad Šiaurės jūroje knipždėte knipžda silkių. Jūs sakėte, kad ištekliai yra, žuvų ištekliai yra smarkiai išeikvoti, tačiau tai nėra tiesa. Ar nevertėtų komisijai pasigilinti į šį klausimą? Turėtų būti atlikta nepriklausoma analizė. Ačiū pirmininkė. Mm, komisijos duomenimis maždaug 20 e, žuvų išteklių e, yra pasiekę tvarų lygį, tai yra didžiulis pagerėjimas palyginti su praėjusiais metais. 20 išteklių iš maždaug 250 yra tam tikra pažanga, nedidelė, bet vis dėlto yra pažanga. Ir e, manau, kad kalbant apie silkės, e, tai yra vienas iš tų išteklių, kuri, kurio būklė dabar yra geresnė nei anksčiau ir turbūt kolegos iš Škotijos, e, kurie geriau išmano situaciją, tai patvirtins. Dėkoju ponui Deivis, dabar ponas Van Nisteroj, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai, ponė Stevensonai. E, škotiška silkė yra labai populiari, ją prekiaujama Niderlanduose. Šeštadienį prasidėjo silkių sezonas. E, ponas Stevenson kaip sakė ponas Stevenso, šiemet e, silkių kokybė yra puikiai, jos riebumas yra 80 procentų, o didžiausiai leistini sugauti kiekį yra sumažinti. Taigi dabar silkės yra daugiau, nei galėjome kada nors tikėtis. Turiu pasakyti, kągi aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad turi būti gerinama mokslinių prognozių kokybė. Parlamentas dabar kalba apie galių klausimą. Nemanome, kad tik komisija gali primti sprendimą. Mes turime pasinaudoti savo teisėmis, tai turi būti įmanoma pagal Lisabonos sutartį. Ir kaip, sakė, pana, kaip sako savo pranešime ponas Stevenson, Europos parlamentas turi pasinaudoti savo galiomis. Reikia tobulinti situaciją ir ponas Stevensonas yra teisus, sakydamas, kad čia reikia daryti spaudimą. E, tai, kad diskusijos vyko trečią valandą ryto, nėra svarbu. Mes turime savo teisės ir turime jomis pasinaudoti. Procedūrai catch the eye. Ačiū. Toliau perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Yra du prašymai. Pirma, Šonkelį. One minute, please. Eh, Ačiū pirmininkė. Netiek išmanau šį klausimą kaip kiti kolegos, pavyzdžiui, Patiko Gallagher ar Strom Stevenson, tačiau mano apygardo yra daug žvėjų, tad mane domina šios diskusijos ir tai, ką uh, girdėjau šį rytą, tikrai buvo labai aktualu. Turime tikrai daug ekspertų parlamente, kurie išmano žuvinkystės klausimus. Taigi, um, liūdna, kai tikrai um, gali tik piktintis, kad taryba yra strigę, yra tie pranešimai, kaip uh, ponas Gallagher, ponas Stevenson paminėjo. Tai nepriimtina, manau, tokia Lisabonos dvasia ir raidė turi būti gyvendinti ir mes, parlamentas, turime reikalauti, kad mūsų teisės būtų apsaugotos ir kad turėtumėm galimybę suvaidinti savo vaidmenį. Mūsų didžiuliai yra uždaviniai žuvinkystės rytyje, kaip mes girdėjome šį ryto diskusijose. Pavyzdžiui, daugiametis valdymo planas pagrindiniams ištekliams valdyti, kad būtų mažiau išmetamos žuvies. Aš labai tikiuosi, kad pirmininkaudamas Kipras, Kipras ir Airija išspręs šios klausimus. Ačiū. Gabriel Matrover. Gracias, señor presidente. Estamos hablando de arenque, estamos hablando de plares. Ačiū, pirmininkė. Kai kalbame apie silkės, kalbame apie daugiamečius valdymo planus, bet iš esmės mes kalbame apie parlamento įgaliojimus ir tai, kad taryba privalo gerbti Lisabono sutartį ir laikytis jos nuostatų. Šiuo atveju taip pat taryba privalo laikytis ir to, ką jos pačios teisinė tarnyba pasakė. Mes turime galimybę dirbti bendro sprendimo procedūroje, mes turime visus įgaliojimus ir taryba iš tikrųjų rizikuoja ateit, ties e, pagrindinių klausimų sprendimu bendros žuvininkistės politikos rytyje. Aš kreipiuosi į komisarą, iš tikrųjų tie klausimai yra daug svarbesni, nei taryba panašu suvokia. Commissioner... Dabar komisijos vardu komisaras Dali. Like thank... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti gerbėmiems parlamento noriams už jų indėlį į šias diskusijas. Diskusijos parodė, kad parlamentui labai svarbus, instu, svarbus instituciniai klausimai. Jūs patikinu, kad komisija yra pasirengusi paremti bet kokį sprendimą, kurį pasiūlys Europos parlamentas kartu su taryba dėl daugiamečių planų. Kuo ilgiau šis klausimas nebus sprendžiamas, tuo bus sunkiau paaiškinti piliečiams, kodėl šių svarbių e, žuvininkystės valdymo priemonių atžvilgių nieko nedaroma, kad būtų užtikrintas išteklių tvarumas. Ačiū. Ačiū. O dabar suteiksime žodį pranešėjui Stevenson. Please the micro, Stuart. Neįjungtas mikrofonas. Yeah. Uh, Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisarui Dali ir visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Nekartą iš kolegų šiose diskusijose girdėjome, kad pagrindinis klausimas yra tai, kad taryboje yra įstrigę tie daugiamečiai finansiniai planai mes tiek dėmesio svarbos skiriame šiam klausimui ir Gabriel Mato, žvankysės e, komiteto pirmininkas, e, netgi su pirmininku Šulcu kalbėjosi šio klausimu ir jis tikrai išsakė didžiulį palaikymą. Jis pasakė, kad tai yra absoliutus prioritetas e, šie klausimai, kad ES teisė, kur nedemokratija, yra parlamente parlamento rankose. Mes esame tiesiogiai piliečių išrinkti atstovai. Taigi mes, parlamentas ir komisija, sutarėme šiais klausimais, diskutuojame šios klausimus štai čia, tačiau nėra pirmininkaujančios Danijos atstovų šią salėje. Tikrai jie nerimtai vertina šias diskusijas ir šios klausimus. Aš tikiuosi, kad pirmininkas Šulcas iškels šios klausimus, kai Kipras perims e, pirmininkavimą. Ir su Herman Van Rompuy tarybos pirmininku, tikiuosi jis iškels tos klausimus. Mes, manau, tikrai turime dirbti kartu ir pasistengti, kad e, tie įstrigę klausimai pajudėtų iš vietos. Ir dar vienas dalykas, komisarė Dalį, jūs pasakėte, kad jūs uh, Ir aš esu dėkingas Jums už tai, kad Jūs pasakėte, kad Jūs pritarėte daugumai pakeitimų mano pranešimui, tačiau Jūs neramina. Uh, tai, kad mes pernelik toli gal jau nužengėme ir prašome, kad komisija konsultuotųsi su STEF, SAISIS ir um, pelaginių žuvų regionėmis patariamosiamis tarybomis. Tačiau um, jūs girdėjote iš pasisakiusių kolegų, kad reikia konsultuoti su interesuotomis šalimis. Jeigu yra vengiama konsultacijų su suinteresuotomis šalimis, tai ir kyla visos problemos žuvininkystės sektorė. Tad aš labai prašyčiau jūsų įsiklausyti į šiandienos diskusiją mm, diskusijų ir balsavimo rezultatus ir tikiuosi, kad tikrai komisija padarys atitinkamas išvadas. Ačiū. Ačiū. Diskusijos šio klausimu baigtos. Balsuosime šiandieną nuo pusiaudinių. O dabar pereikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijos pareiškimas dėl ES pieno gamintojų.